Lunaček. Pirmiausia, kalbės pana Morvai. Vieną minutę. Kur, e, elnézését kérem, úgy ér... Ačiū pirmininkė. Manau, kad e, rodoma nepagarba, jeigu pradame diskutuoti tokiamis sąlygomis. Tai nepagarba ir mūsų rinkėjams. Prašom išeinantiems iš salės duoti tris minutės laiko, kad jie galėtų išeiti ir po to pradėtume kalbėti. Aš nenoriu žinėti savo rinkėjų. Taip, kolegos, prašom tyliai išeiti iš salės, jeigu neketinate dalyvauti balsavimo motyvų paaiškinimuose. Taigi porą minučių palauksime, kol visi išeis. possiamo iniziare. Eh, le dichiarazioni di voto sulla. Taigi pradėkime nuo motyvų paaiškinimo dėl ES ir Kosovo stabilizacijos ir asociacijos susitarimo. Panas Lunačiak rekomendacija. Pirmoji, ponia Morovai, prašom, vieną minutę. Ačiū pirmininkė stabilizacijos ir asociacijos sustarimas. Aš balsuodamas susilaikiau dėl štai kokių priežasčių. Būčiau balsavusi už. Nes tarptautinė bendruomenė užtikrino visišką Serbijos mažumos autonomiją ir logiška Išvada turėjo būti, kad vengrai gyvenantys Serbijoje turėtų susilaukti tokios pat visiškos autonomijos ir apsisprendimo teisės. Tačiau gali, galiausiai negalėjau balsuoti už šią rekomendaciją, nes asmeniškai e, mačiau pabėgėlių iš Kosovo atvykstančių į Vengriją, kurie skundėsi apie visišką chaosą, korupciją Ir iš tikrųjų būtų stebuklas, jeigu e, tos sąlygos, kurios tuo metu egzistavo ten, taip smarkiai skirtusi nuo to, kas aprašoma šiame pranešime. Ponas Dėva vieną minutę. Ponas Dėva. Pone Deva, ar norite kalbėti? Ar aš galiu kalbėti? Pone pirmininkė, stabilizacijos e, klausimas Kosove yra labai svarbus elementas siekiant ES taikos ir stabilumo užtikrinimo viduržėmio jūros regione. Kosovas patyrė didelių neramumų Buvo atveju, kai Kosovo vertino kaip šalį, kuri iš konflikto pereina į taiką. Tačiau ignoravome, pamiršome kai kurios klausimus susijusius su Kosovu tam tikrą laiką, nes mums rūpėjo kiti dalykai. Todėl svarbu priminti mums, kad šiandien pagaliau mes prisimename, prisimename, prisiminėme šalį, kuri e, labai daug nukentėjo ir turime ištiesti ją į draugystės ranką. Ačiū. Ačiū, ponas Jar, vieną minutę. Ačiū, pirmininkė. Aš balsavau už šį pranešimą. Žinoma, ne viskas yra puiku Kosove, yra dalykų, kurios galima kritikuoti ir korupcija, aišku, ne pats menkiausias, ne pati menkiausia problema, reikia tinkamos teisingumo sistemos šalyje, tačiau turime dirbti kartu su Kosovu. Turi būti tam tikras etapas tarp visiškos nenarystės ir visiškos narystės. Turi būti kažkas per vidurį ir reikia nepamiršti mūsų santykius kaiminėmis šalimis, reikia suteikti žmonėms vilti dėl ekonominio ir politinio stabilizavimo. Jeigu tokios vilties nebus, jie tiesiog bandys atvykti į Europos Sąjungą. Žinoma, kokių konfliktų dėl to kyla. Todėl geriausia siekti politinio ir ekonominio stabilizavimo ir situacijos gerėjimo. Todėl aš balsavau už šią rekomendaciją. Ačiū toliau, ponas Mamikins, vieną minutę. Ačiū pirmininkė. Stabilizacijos ir asociacijos sustarimas tarp Europos Sąjungos ir Kosovo yra labai svarbus žingsnis, stabilizuojant situaciją Balkanų regione apskritai. Tai yra investicija į tolesnę Kosovo integraciją Europos Sąjungoje ir aš tikiuosi, kad tai paspartins ir šalies vystimasi, pagerins ir žmogaus teisų situaciją šalyje. Mm, tačiau be to dar norėčiau pridėti, kad šiandienis balsavimas yra labai svarbus tam, kad atsižvelgtume ir į serbų mažumos šalies šiaurėje situaciją. O šis sustarimas tam netaikomas. Šis sustarimas turėtų būti signalas taikiam etninių grupius sugyvenimui. Dėl to balsavau už šį pranešimą. Ponas Kaputa. Dėkoju. Kaip sakė ponia Mogerinė, vyriausių galiotinė, šio stabilizavimo ir asociacijos suarimo dėka tarp ES ir Kosovo prasidėjo nauja fazė tarp šios šalies ir e, es valstybių narių. Tai svarbu regiono stabilumui ir klėstėjimui. Šis sustarimas padės pradėti reikiamas reformas tam, kad šalis grįžtų į normalią padėtį, kad jinai auktų ekonomiškai. Pakeitimai taip pat turėtų padėti paskatinti investicijas. Kosovo vyriausybė ir toliau deda modernizavimo ir reformų pastangas, bandoma aukti ekonomiškai. Tai reiškia, kad savo piliečiams siekiama geresnės ateities. Kosovui dar tebe lieka atremti daug iššūkių. Tikiuosi, kad vyriausybė tą padarys, pasirinks teisingus sprendimus ir kad bus galima e, toliau sėkmingai tęsti šį šalį tarybos UES. Ačiū, kolega Pospišil, minutė. Dėkoju, ponė pirmininkė. Aš taip pat balsavau už šį susitarimą. Net jeigu kai kurios es valstybės ir nepripažįsta Kosovo kaip nepriklausomos valstybės, manau, kad svarbu yra tai, ką kalbėjau prieš tai kalbės kolega. Situacija Balkanuose stabilizuojama ir šalis turi plėtoti kitokius santykius, tokius, kurie padeda e, plėtotis ekonomiškai ir kad ateityje tos šalis galėtų prisijungti prie ES. E, Kosovo vaidmuo Europos Sąjungai yra svarbus Kosove gal reformos vyksta ir nesklandžiausiai, bet jos vyksta. Reikia reformuoti visą visuomenę, tai akivaizdu, bet šiandien Kosovui siunčiamas aiškus signalas, nes šaliais suteikima galimybė arčiau bendradarbiauti su ES ir ilgalaikėje perspektyvoje siekti narystės ES. Aš manau, kad Balkanams ir visai Europai tai yra labai svarbus dalykas, dėl to balsavau už. Kolega Šogor, minutė, prašau. Dėkoju. Šis stabilizavimo ir asociacijos sustarimas turėtų netrukus įsigalioti. Ir tai yra puiku. Aš norėčiau paraginti likusias penkias valstybės narės, įskaitant ir mano valstybę, Rumuniją, oficialiai pripažinti Kosovą. Tuo pat metu Europos, sąjung, Europos integracija vakarų Kosovo kol kas lieka neįmanoma tol, kol nebus išspręs tos problemos susijusios su tautinėmis mažumomis. Ten reikalingos aiškios taisyklės. Sustarime apie tai nekalbama. Ten pareikšta keletas labai bendrų dalykų, tačiau patirtis rodo, kad to nepakanka. Valstybės, valstybėse narėse dažnai mažumų teisės negerbiamos taip, kaip turėtų. ES neskiria tam pakankamai dėmesio, net jeigu tai yra susijusi su, 40, su 14 milijonų e, piliečių. Taigi aš manau, kad dabar mes turime tarti žodį. Sprendimas priklauso mums. Ačiū. Kolega Polčiak, prašau. Minutė. Ačiū, pirmininkė. E, valstybių galimybė spręsti savo likimą yra viena iš pačių svarbiausių teisių, kurios yra numatytos e, svarbiausiose hartijos ir kitose dokumentuose. Pavyzdžiui, dabar problemų tebėra dėl to, kad kai kurios šalys mando tą apsisprendimo teisę kitoms šalims nuneikti. Aš manau, kad Kosovas turi E, visus tos bruožus, kurie būdingi valstybei. Nors ten ir tebelieka tam tikrų klausimų, tačiau negaliu nuneikti ir pasiektos pažangos. Tačiau nenorėčiau čia dėstyti e, argumentų prieš ponios Morvai pasisakymą. Tiesiog visos valstybės turi teisę pačios spręsti savo likimą ir manau, kad Kosovas yra valstybė, taip turės būti ir ateityje. Tad mums, kaip žemynui, tenka atsakomybė jį pripažinti. Būtent dėl to Pritariu tam, ką sakė ponas Šogor. Ačiū. O dabar keliausim tolin prie um, Moldovos, Gruzijos ir Ukrainos asociacijos susitarimo. Pane Ždanoka, aš balsavau prieš šį susitarimą. Aš norėčiau pasakyti, kad jis paremtas dviejopais standartais. Donbasas, Luganskas 43 dalyje yra paminėti kaip probleminiai regionai, tai yra okupuotos teritorijos, Luganskas ir Donetskas. Jūs kalbėjote apie tai. Tačiau kas yra tie okupantai? Ten jų gyvena vietiniai žmonės. O Donetske gyveno Donetsko žmonės, ten krenta Ukrainos bombos Ir e, Ukrainos kalėjimuose taip pat yra tų regionų žmonių. 18 metų mergina Julija iš Luhansko prarado ranką ir abi kojas, kai e, jinai laukė troliai buso ir sprogo bomba šalia jos. Aš manau, kad visi turėtume padėti jai. Tūkstančiai yra taip sužalotų žmonių, kaip ši mergina tūkstančiai prarado gyvybės. Būtina kažką daryti, ačiū. Kolega Jar, minutė. Atsiprašau, ponė Morvai dar prieš tai. Ačiū, pirmininkė. Aš esu iš Vengrijos. Esu Europos parlamento narė, atstovauju Vengrijai. Kai turiu balsuoti dėl asociacijos sustarimo, pirmiausia, pagalvoju apie žmogaus teisės vengrų gyvenančių Ukrainoje. Vengrai gyvenantis uh, užkarpatės regione neturi teisės naudoti tokių žodžių kaip autonomija ar aps, pačių apsisprendimas. Tai visiškai netitinka to, ką minėjome kalbėdami apie Kosovą. Svarbiausiuose es dokumentuose yra pasakyta, kad šalių apsisprendimas yra bendra žmonių visų teisė. Tai jeigu Ukrainoje tai būtų garsiai pasakyta, tai būtų gal pagerintų e, vengrų padėtį, galbūt jie galėtų siekti autonomijos. Tačiau tai sukeltų labai griežtą reakciją ir galbūt netgi sankcijas Europos parlamento nariai buvo išsiųsti iš Europos parlamento, kai prabilo apie mažumų teisų apsaugą ir jų galimą autonomiją. Būtent dėl to aš balsavau prieš šį dokumentą. Atsiprašau, sako pirmininkas, kad kad praleidau kalbėti. Taip, žinoma, galima rasti priežasčių, kodėl nereikėtų balsuoti už vieną ar kitą pranešimą. Kai dėl mane, sako ponas Jar, aš manau, kad ekonominis bendradarbiavimas yra daug geresnis dalykas negu embargo politika. Tai skatina kontaktus, ryšius, tai taip pat yra priemonė pagerinti ekonominį ir politinį šalies vystimasi, nes tai yra svarbiausia dabar. Būtina tose šalyse sukurti viltį. Ir Aš manau, kad iš tikrųjų bent jau verta dabar yra balsuoti už, kad atsirastų tas ekonominio bendradarbiavimo procesas, kad atsirastų daugiau pasitikėjimo ir ekonominio stabilumo. Manau, kad e, atmesti žmonės tai būtų tikrai neproduktyvus sprendimas. Tad aš esu optimistų stovyklos narys labiau. Nepaisant to, be abejo, mums teks stebėti šį procesą, būti su ukrainiečiais. Pritariu kolegoms, kurie šiek tiek kritiškai atsiliepė, tačiau balsuosiu už ačiū. Dėkoju, kolega Mamikins. Ačiū, pirmininkė. Buvau pranešėjas, dalyvavau rengiant pranešimą dėl Gruzijos įvykių ir visada domiuosi įvykiais tame regione. Būtent todėl e, konstatuoju, kad nemažai veiksnių gali priartinti e, Gruziją, Moldovą ir Ukrainą prie ES, todėl manau, kad gerai, jog sudarysime laisvos prekybos sutartis ir e, Ukrainos piliečiai galės balsuoti į, važiuoti į S be vizos. Tačiau aš balsavau prieš šį pranešimą, nes norėjau suvokti, kodėl naudojame tokią kalbą prieš Rusiją. Ar tikrai manome, kad Rusija E, skaitydama tas rezoliucijas, taiga nuspręs ES atsiprašyti. Ne, neužtikrinsime e, konstruktyvaus dialogos su Rusija, jeigu ir toliau bus naudojama tokia kalba. Būtent todėl balsavau prieš šį dokumentą. Toliau ponas Kaputo. Ačiū pirmininkė. Asociacijos sutartys ir laisvos prekybos sutartys tarp ES bei Gruzijos, Moldovos ir Ukrainos reiškia kad e, pripažįstama, jog šios šalis padarė didelės pažangos. Tai natūralus kelias, kuriuo e, einama pastaruosius 20 metų. Tas susitarimas yra e, naudingas visoms susijusioms šalims. Tai užtikrina partnerystę. Diskusijos turi tęstis E, Reikia dirbti siekiant geresnės valdysenos įstatymo viršenybės, skatinti e, regiono ekonominę e, raidą ir augimą. Turime parodyti gerą valią to regiono atžvilgių ir dirbti drauge su partnerėmis, vyriausybėmis ir susitarti, siekti tarptautinio susitarimo dėl priemonių, kad ten įsivyrautų stabili padėtis. Turime palaikyti tų šalių vadovybę ir užtikrinti, kad reformų procesas būtų negryžtamas ir kad teismų sistemos, e, teismų sistemos bei valstybės valdymo e, sistema būtų tobulinamos. Toliau ponas Pospišiau. Ačiū pirmininkė, aš esu iš Čekijos Respublikos, aš ją atstovauju. Tai šalis, kuri turi tragiškos komunistinės patirties ir aš visada palaikysiu rytų partnerystės projektus, palaikysiu visokį, visokiojopą ekonominį bendradarbiavimą tarp e, ES ir buvusių Sovietų Sąjungos šalių. Man tai geopolitinės svarbos reikalas. Rusija niekada nemiega. Ir išlieka suinteresuota stiprinti savo įtaką buvusiuose savo respublikose. Matome tai kasdieną. Pažvelkite į Moldovos problemas. Todėl būtina paremti buvusias sovietinės respublikas, suvokti jas kaip partnerės ir norėti su jomis bendradarbiauti. Turime gerinti tų šalių ekonominę padėtį. Bet, kaip sakiau, aš remiu e, tą bendarbiavimą dėl geopolitinių priežasčių noriu paremti tas buvusias sovietinės respublikas, kad nepastumtume jos, jų į Rusijos glėbę. Toliau ponia Šoidrava. Ačiū pirmininkė. Kolegos, aš balsavau už šią rezoliuciją dėl asociacijos sutarčių su Gruzija, Moldova ir Ukraina. Aš nebalsavau už komunistų partijų pasiūlymus uh, E, dėl demokratiškai išrinktų Moldovos vyriausybės narių e, susilpninimo. Vakar neturėjau galimybės padėkoti Europos komisijai už, už jos pastangas. Ne, nedažnai, bet komisijos narys Han mane tikrai labai nudžiugino aktyvę veiklą dėl vizų režimo liberalizavimo, ypač Ukrainos atveju. Žinau, kad Ukraina tikrai tuo labai džiaugiasi. Ukraina puoselė didelius lūkesčius dėl vizų reikalavimo panaikinimo ir tai būtų atpildas Ukrainai už įgyvendintas reformas. Todėl aš asmeniškai noriu padėkoti komisijai. Toliau ponas Anemans. Norėčiau paaiškinti, kodėl aš balsavau prieš asociacijos sutartį su Ukraina tai apima ne laisvą prekybą, bet geopolitinę galę. ES žaidžia pavojingą e, žaidimą šiame regione, bandydama supriešinti šalis. Jeigu ES taip rūpi laisva prekyba, ji turėtų atšaukti embargą Rusijai, kuris taip neigiamai atsiliepia Europos ūkininkams. Manau, kad Gyhe, Verhofstadt ir kiti dar labiau aštrina Ukrainos problemas. Mes nepasisakome už laisvą prekybą, pasirtami žmogaus teisės, bet rengiame Ukrainą Europos Sąjungą, įstojimą Europos Sąjungą, tiesiog ruošiame kitą šaltą į karą, o tam aš nepritariu. Nas Polčiak, ačiū pirmininkė už man suteiktą žodį. Noriu, kad būtų užfiksuota, jog aš balsavau už šį asociacijos susitarimą ir mes svarstome ekonominius klausimus, kai kalbame apie šias laisvos prekybos sutartis. Mes, aš nenoriu abejoti tautinių mažumų teisėmis, žinoma, turime stebėti jų situaciją, tačiau tos sutartis apima daug daugiau. Kita vertus, jei mes bandome nuspręsti, kaip kita šalis turi tvarkytis, kaip turi spręsti tautinių mažumų klausimus, sakyčiau, kad tai ne mūsų reikalas. Ir ehm, norėčiau pasakyti, kad turime užduoti savo klausimą, nes galime tapti liudininkai tokios situacijos, kuomet Rusijos oligarchai kovoja tarpusavyje Moldovoje ar, ir kontroliuoja koalicijas ir opozicijas. Tai yra pavojinga, reikia šią situaciją stebėti. Ačiū toliau e, pasiūlymai dėl rezoliucijos, dėl tarpusavio gynybos sąlygos. Ir dabar pirmiausia, pana Morvai. Ačiū. Tarpusavio gynybos e, sąlyga. E, tai šiuo klausimu pateikta tikrai įdomių pasiūlymų dėl rezoliucijų. Pavyzdžiui, man patinka tai, kad mhm. daug sako tiesą, FDD, pavyzdžiui, rašo, kad pastarojo metų mm, rašo apie e, išpolius Paryžiuje ir jie parodė, kad e, reikia keistis informaciją ir užtikrinti bendradarbiavimą tarp tarnybų, kurios, kurio nebuvo, buvo rimtų trūkumų šioje srityje. Arba kitame pasiūlyme dėl rezoliucijoje žaliai rašo apie problemas susijusias su prekyba ginklais. Pagaliau pradėjome kalbėti apie tai, kas yra iš tikrųjų svarbu, e, o ne šiaip savo. E, Tušia žodžiauti, tarsi saugumo tarnybos e, neturėtų nieko bendro su kovas su terorizmu. Ponas Jurek. Ačiū pirmininkė. Mūsų bendra, tarpusavio gynybos sąlyga turėtų būti, turėtų būti susijusi su NATO solidarumu taip pat, nes 3 ketvirtadaliai narių yra ir NATO narės. Taip pat tai yra susijęs su mobilizacija. Tai yra, kai kalbam apie mūsų saugumą, tai pirmas prioritetas. Nematau kliučių, jeigu 75 75 procentai narių yra NATO narės. Aš nematau kliučių saugumui Estija ir Latvijai. Jeigu iš tikrųjų mes norime užtikrinti bendrą saugumą, mums reikia būti aktyvesniems ir NATO. Ir ne tik teikti žodinės deklara... deklaracijas, popierinės deklaracijas ir pasižymėti šizofreniją, kad tarsi nebūdami Europos Sąjungos nariais, buvome alijanso nariais, kuris užtikrino saugumą. Ponas Mamekins, ačiū pirmininkė. Pabaisių teroristinių išpolių Paryžiuje praėjusį lapkritį Prancūzija tapo pirmąją šalimi Europos Sąjungos istorijoje panorusią panaudoti 42 straipsnių 7 dalį o ne 227 straipsnį, tai yra solidarumo straipsnį. Dauguma valstybių narių e, atsakė į Prancūzijos prašymą, tai yra normalu, nes neįmanoma kovoti su terorizmu vienoje šalyje. Reikia e, solidarumo visų aspektų. Atrodo, kad reikia E, pasidomėti e, šią sistemą, kaip aktyvuoti 47 straipsnį. Nes nedaug dievė, kas nors panašaus atsitiktų kit, kurioje kitoje šalyje. Todėl šis mechanizmas turi būti teisėtas ir greitai panaudojamas. Toliau panas Kaputo. Ačiū pirmininkė. Solidarumas tarpusavio pagal, pagalba ir parama privalo egzistuoti tarp ES e, valstybių narių Ir visos valstybės narės pažadėjo paramą Prancūzijai, panaudojant tarpusavio gynybos sąlygą po Paryžiaus išpolių. Tačiau, man atrodo, mums trūksta praktinių nuostatų, kad galėtume praktiškai tai panaudoti, jeigu valstybė narė panaudotų tarpusavio gynybos sąlygą. Sąjungos vyriausiai galiotinė atsakinga užsienio ir saugumo politika, mm. sako, kad turime geriau apibrėžti praktinės nuostatas e, taikant tarpusavio gynybos sąlygą, kad būtų galima priimti greitai sprendimus taryboje, e, ginant šalis, kurios yra užpuolamos. Motivacija e, šiam dalykui turi panaudoti visas sutarties nuostatas. Taip pat Mm. reikia ir užsienio politiką tinkamai taikyti Sirijoje ir Vidurio rytuose. Ačiū, toliau ponas Pospišil vieną minutę. Ačiū, pirmininkė. Žinoma, aš taip pat balsavau už šią rezoliuciją. Aš taip pat manau, kad e, mes šiuo metu kariaujame su terorizmu ne tik Prancūzija, kuri buvo užpulta praėjusį lapkritį. Visa Europos civilizacija kovoja su terorizmu ir tai daro taip pat ir Europos Sąjunga. Kolegos minėjo tą faktą, kad viena vertus tai yra pirmas kartas, kuomet ši priemonė buvo panaudota remiantis Lisabonos sutarties 42 straipsnių. Todėl reikia kalbėti apie praktinį šios e, sąlygos taikymą, kad tai nebūtų vien tik tai garsų žodžiai, solidarumas nebūtų vien tik tai deklaruojamas ar tarpusavio gynyba nebūtų vien tik tai deklaruojama. Čekijos Respublika bando padėti Prancūzijai, todėl mes bendradavome ir Malio atvejais, tačiau, aišku, yra už ES mechanizmų ribų. Ponas Wolf, pirmininkė, 1975 metais Britai balsavo už tai, kad įstotų į Europos bendryją kaip į laisvos prekybos organizaciją. Šiemet įvyks referendume, sprendžiame, ar mums pasilikti Europos Sąjungoje. Šis pasiūlymas dėl tarpusavio gynybos sąlygos yra, kitaip tariant, Europos armijos klausimas. Prisijungėme prie laisvos prekybos sąjungos. Nenorėjome stoti į imperiją. Nenorėjome sto, norėjome stoti į organizaciją, kuri nori plėsti savo sienas. Nenorėjome stoti į organizaciją, kuri teškia antaus Europai ar NATO. Šis Ši rezoliucija sukuria nuolatinį karinį štabą, karinį alijansą Europos armiją. Aš balsavau prieš tai, kad ES galėtų tapti imperiją su savo nuosava armija. Aš tikiu laisvę ir demokratiją ir nacionalinėmis valstybėmis. Ir aš manau, kad Britanijos piliečiai balsuos už tai, kad jie išeitų, kad mes išstotume iš ES, nes jie nuo to nori taip pat. Ačiū toliau pagal darbo tvarkę, periname prie motyvų paaiškinimų dėl ES prioritetų. 2016 metų Junktinių tautų žmogaus teisų tarybos sesijose. Pane Morojai. Dėkoju. Labai svarbu e, žmogaus teisų. Uh, teismų išvardintos e, problemos. Aš negaliu pritarti šiam dokumentui. Rezoliucija be kita ko yra pasakyta, kad labai svarbu apsaugoti piliečių teisius, ekonominės, socialinės teisės. Ir tos teisės turėtų būti nenuneigiamos, galiu su tuo sutikti, tačiau dabar esu šio parlamento narėjau šešis su pusę metų Ir pati mačiau, kaip mano šalyje, Vengrijoje, ar štai Vengrijoje, buvo pažeistos įvairios teisės, tačiau nieks nekėlė klausimų, kaip gali atsitikti taip, kad mokytojas ar medicinos sesuo e, Vengrijoje uždirba 20 procentų to, kas ką uždirba kolegos e, vakarų valstybėse. Kodėl neveikia uh, profesinės sąjungos toje, tose šalyse. Tai kai išspręsim šitas problemas, galėsim kalbėti apie kitus klausimus. Ačiū. Dėkoju, ponė pirmininkė, sako kolegė, ponė Lopes Vermecho. Yra prašoma, kad ES gintų tą poziciją, kuri buvo priimta parlamente. Kitaip sakant, kad būtų tyriami žmogaus teisų pažeidimai vakarų valstybėse. E, kad, būtų, e, kad Marokas paleistų politinius e, kalinius, taip pat, kad pasibaigtų vakarų Saharos okupacija. Mes negalime užmerkti akių, matydami tokią padėtį, kuri nuolatos blogėja. Marokas be kita ko ir toliau tas problemas tęsia. Žmogaus teisų stebėtojų išsiuntimas, dešimties jų iš tikrųjų yra labai rimtas dalykas. Mes dar kartą turime pareikalauti, kad politiniai kaliniai būtų nedelsiant paleisti ir norime, kad Ispanija suteiktų uh, e, Rasabelė Leila politinį prieglopstį. Taip pat Europos parlamentas turėtų pareikšti savo solidarumą su e, Vakarų Saharos jaunai žmonėmis, kurie pradėjo bado streiką, protestuodami prieš Maroko e, spaudimą. Kolega Jurek, minutė. Dėkoju, ponė pirmininkė. Dviejus pastaruosius metus Slovakai, Slovenai, Kroatai dalyvavo nacionaliniuose referendumuose, kad apgintų tradicinį šeimos modelį. Tai buvo reakcija į homoseksualų grupių spaudimą, nes jos nori galbūt priimti tam tikri įstatymai. Kas, kai matome, kas vyksta Slovenijoje, Slovakijoje, Lietuvoje taip pat, turėtume iš tikrųjų imtis priemonių, turėtume kad, daryti viską, kad Europos parlamentas paremtų tradicinę šeimą. Mūsų šalis galbūt neturi bendros pozicijos, bet reikėtų bent jau gerbti tas pozicijas, kurios buvo išreikštos šalių nacionalinių referendumų metu. Europos parlamentas vietoj to norėtų, kad Europos Sąjunga e, rodytų kažkokį kitokį požiūrį. Visą tai aiškiai rodo, kad demokratija Europoje didžiausias pavojus yra politika tų, kurie yra valdžioje Briuselėje. Ačiū. Ačiū, ponas Mamikins, minutė. Dėkoju, ponė pirmininkė. Etninės ir religinės mažumos ir jų teisų pažeidimas e, yra rimtos problemos. Moterų teisės, vaikų teisės, tai taip pat yra svarbios rytis. Visa tai rodo, jog labai svarbu likti aktyviems jungtinėse tautose, ir žmogaus teismo sesijose. Be abejo, tos problemos turėtų būti nagrinėjamos tinkamai. Norėčiau taip pat pareikšti ir kritinį požiūrį dėl jungtinių tautų organizacijos. Nes dažnai priimti, priimami sprendimai atspindi dominuojančių regionų poziciją dėmesys, pavyzdžiui, skiriamas didesnis Izraeliui ar Saudo Arabijos atstovas, pavyzdžiui, jis gali tapti tam tikros grupės pirmininku, kuris e, yra atvirai nusteikęs prieš Izraelį. E, Ačiū pirmininkė. Noriu trumpai paaiškinti, kodėl nebalsavau už šią Europos parlamento uh, nuomonę dėl 2016 e, tautų žmogaus teisų tarybos sesijos prioritetų. E, pasiūlymas priimti rezoliuciją apima nuostatas, kurios prieštarauja mano sąžiniai. Mes negalime priversti rekomenduoti e, primesti ultraliberalių pažiūrų visiems, visoms valstybėms, pavyzdžiui, dėl e, E, seksualinių ir reprodukcinių teisių, dėl ko e, abortas tampa vienintelė visų galimų e, gemalo vystimosi problemų sprendimu. Deja, aš buvau mm, tarp mažumos, kaip ir e, kuomet balsavome dėl Izraelio e, kuriamų gyvenviečių vidurio rytuose. E, Taigi šiuo atveju rezoliucijoje mes kalbame apie priversnius abortus ir aš tam tikrai negaliu pritarti ir aš nepritariau. Dabar išklausysime balsavimo motyvų paaiškinimus dėl e, peticijų komiteto 2014 metų veiklos ataskaitos, ponė Morvai. Ačiū, ponė pirmininkė. Šis pranešimas dėl peticijų komiteto svarstant jį buvo labai įdomu ir jau diskusijos aš sakiau, kad minėjau, kad buvo įteiktas pusės puslapio, labai paprastas atsakymas e, peticijų, 15 puslapį peticijos autoriams iš Vengrijos. Aš 15 metų esu dirbusi teisininkė ir kai įteikęs 15 puslapio peticiją, tikėsi atsakymą, manau, kad netgi registratorius galėtų pateikti e, kompetitingesnį atsakymą, ne tai, ko peticijos autoriai sulaukė iš peticijų komiteto. Na, aš tai vertinčiau kaip juodą humorą Europos Sąjungos aš, vardu, kai sakoma, kad kai teigiama, kad mes dirbame viską, kad pagerintume piliečių gyvenimą. Jei tai žmonės gauna kaip atsakymą į savo peticiją, būtent tuo pagrindu jie vertins ES institucijas. Jie teisūs. Ačiū. Ponios dalį nėra, todėl žodis e, ponui Banito Ziluaga vienai minutiai. Ačiū, ponė pirmininkė. Podemos e, vardu noriu pasakyti, kad mes tada pasisakėme už piliečių dalyvavimą ir ypač už teisę į peticiją. Tai yra Europos piliečių dalyvavimas Europos diskusijose. Norėčiau paminėti porą dalykų. Visų pirma, tai, kad Ispanija yra ta šalis, iš kurios sulaukia, sulaukiama daugiausia peticijų. Uh, Ir tai reiškia, kad yra žmonės, visuomenė įgyjo vis daugiau galių. Aplinkos sauginiai ir energetikos klausimai yra ypač aktualūs. E, pavyzdžiui, e, skalūnų išgavimas ir uolų skaldimas Kanarų salose. Dabartinė e, institucinė architektūra ES yra aiškinė nedemokratiškas. Tik trys iš daugiau nei 30 piliečių petit piliečių iniciatyvų buvo sėkmingos, tik tai vienos jų klausimų komisija pradeda imtis veiksmų. <clears throat> Euro, žmonės pasisako visoje Europoje. Jei norime demokratiškesnės Europos, ji turi būti grindžiama didesniu dalyvavimu. Ir tai yra įmanoma, ponės ir ponai. Ačiū toliau, ponas Jar. Ačiū, pirmininkė. Esu koordinatoriumi peticijų komitete. Iš APP frakcijos norėčiau pasakyti keletą dalykų. Visų pirma, džiaugiuosi tuo, kad e, buvo plačiai pritarta pranešimui balsuojant Europos parlamente. Tai geras ženklas ir tai skatina mus toliau dirbti. Antra, mane šiek tiek e, su suneramino vienas straipsnis, tačiau jam buvo pritarta. Turime dar apie tai kalbėti peticijų komitete. Manau, kad, jie, kad formuluoti pasirinkta tokia, kad ji visiškai neatspindi padėties kitose komitetuose. Ir manau, kad tai nesažininga ir, ir niekur neveda. Ir jeigu, nor, jeigu mes tikrai norime rezultatų turėjo, reikėjo surenkti tinkamas konsultacijas tarp Europos parlamento narių, kurie atstovauja kitus komitetus. Turėjome tai padėti, mane šiek, tai šiek tiek erzina, bet džiugiuosi vis dėlto, kad balsuojant buvo balsuota už. <clears throat> Žodis ponui Mamikins vienai minutį. Ačiū pirmininkė. Peticijų komitetas turi pavadinimą ir, ir jis priima e, visų Europos piliečių peticijas. 2014 peticijų buvo e, patikta mažiau nei kitais metais, tačiau vidutiniškais dydžiais vertinant peticijų skaičius auga ir tai yra geriau. Tai reiškia, kad piliečiai yra geriau informuoti apie tai, kuo ES institucijos užsijima. Tačiau turime atsižvelgti į tai, kad maždaug 40 procentų peticijų e, laikomos nepriimtinomis. Tai reiškia, kad informacijos žmonės turi nepakankamai, kad tiksliai žinotų, kokios peticijos tinkamos ir kurios ne. Tai reiškia, kad žmonės nesupranta, kuo užsima Europos parlamentas savo darbe. Tai reiškia, kad turime renkti informavimo kampanijas, dirbti, užsimti informacijos klaidą ir raginti žmonės rašyti peticijas Europos Sąjungai. Ačiū, ponė Mamikins. Tuo būdu baigiame mūsų pirmąją posėdžio dalį, sustiksime po pietų.